Baigiame balsuoti 13 už, 13 prieš atmestą. 259 greslės tas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad tas pats rezultatas. Gal patikrinkime elektroniniu būdu 259. Baigiame balsuoti. 12 už 14 prieš atmestą. 260. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 12 už 13 prieš atmestą 261 elektroninis balsavimas. Taigi 261 balsuokime elektroniniu būdu ir baigiame balsuoti. 13 už 13 prieš atmestą. 262. Vėlgi elektroniniu būdu balsuokime, nes rezultatas labai panašus. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 262. Baigiame balsuoti. 12 už 14 prieš atmesta 263, jis buvo atsimtas, 264 greslės taskas už. Vėlgi balsuokime galbūt elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 265 vėlgi elektroninis balsavimas. Baigiame balsuoti. 13 už, 14 prieš atmesta 266. Elektroninis balsavimas. Sluitstemming. Baigiame balsuoti. 23 už, 4 prieš. Pritarta. 267 atsimtas, 268 greslė, kas už kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 269 Bradburn Černecki, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. Galime patikrinti elektroniniu būdu. Taigi 269. 13 už, 14 prieš atmesta. 270, kas už, kas prieš, kas susilaikė, man atrodo, pritarta. 271, Markus Piper, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patikrinkime elektroniniu būdu. 271, Piper. Pradedame balsuoti. Sluiting van de stemming. Baigiame balsuoti. 16 už, 11 prieš, taigi pritarta. 272 piper. Kas už, kas prieš. Pritarta. 273 Panajotova. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 274 Martinai Irnhauser, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 275 piper, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. 276, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 277, odi, kas už, kas prieš, Patikrinkime elektroniniu būdu 277. Baigiame balsuoti. 11 už 14 prieš atmesta. 278 Bradburn. Kas už, kas prieš. Kas susilaikė. Man atrodo pritarta. Patikrinkime. Ar kas nors prieštarauja rezultatui? Ne. Tai tuomet 279 Odikas už, kas prieš kas susilaikė pritarta 281 KR, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta 281 Bradburn, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Labai panašus rezultatas. Patikrinkime elektroniniu būdu 281. Baigiame balsuoti. 14 už 13 prieš pritarta. 283 Ingeborg Greslė. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Vėlgi rezultatas labai panašus. Patikrinkime. Baigiame balsuoti. 14 už 13 prieš pritarta 283 Markus Piperkas už kas prieš, kas susilaiko. Vėlgi labai panašus rezultatas patikrinkime elektroniniu būdu. Dabar kovojama dėl e, preambulės dalių, konstatuojamųjų dalių, baigiame balsuoti, 14 už, 13 prieš, pritarta, toliau panajota vado 84, kas už, prieš, susilaikę, pritarta 285, Markus Piperkas už, kas prieš, kas susilaikė, patikrinkime. Man atrodo, kad jūs jau pavargote. Baigiame balsuoti. 19 už 7 prieš pritarta. 86 Markus Piperkas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Na ir dabar baigiamasis balsavimas Elektroninis dėl viso dokumento. Testament. Baigiame balsuoti. 25 už, vienas prieš, taigi sveikiname pranešėją pritartą šiam pranešimui. eventjes orde brengen. De stemming over de speciale rapporten van de Rekenkamer. Dabar galime eiti prie auditorumų specialiosios ataskaitos. Suteiksiu žodį pranešėjui. Nenorite, pane Greslė, prašo žodžio. Ačiū, pirmininkė, aš noriu paaiškinti pakeitimus. Šis komitetas balsavo dėl rekomendacijų ir ten e, kai ko trūksta, apie ką kalbėjo pranešėjas. Aš e, dėl to e, manau, kad reikia atsižvelgti ir į tas rekomendacijas. Rapporteur, kunnen we hier uh, een aantal. Pranešėjau, ar galime už kai kurias pakeitimus balsuoti iš karto, kaip už bloką? Taip, na aš nežinau, ką mano kitos e, frakcijos. Klausiu kitų frakcijų, ar galima balsuoti už pakeitimų bloką? Ar pritarėte? Nuo 1 iki 18. Iki 25. Nuo 1 iki 25. Gerai, balsuokime už visą šių pakeitimų, visų šių pakeitimų bloką. Ne, iki, nuo 1 iki 12. Taigi, nuo 1 iki 12. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. Toliau 13. Greslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, ne visai aiškus rezultatas. Gal patikrinkime elektroniniu būdu. Tai yra greslė 13 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 14 už 10 prieš. Pritarta. Ar galime balsuoti už kitą pakeitimų bloką? nuo 14 iki 25. Ar galima balsuoti už visus šios pakeitimus vienu ipu? Niekas neprieštarauja, taigi balsuokime, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Ne visai aiškus rezultatas, patikrinkime elektroniniu būdu. Dėl... Nuo, 3, nuo 14 iki 25. Baigiame balsuoti. 15 už 10 prieš. Kolegos, būkite geri šiek tiek aukščiau, kelkite rankas, man būtų tada lengviau jūs matyti. Taigi, grėslė už, prieš, susilaiko, pritarta. 16. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet gal patikrinkime. 16 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Penkiolika už devini prieš pritarta. Septynioliktas. Greslė. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Man atrodo pritarta. 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 19 kas už, atsi... Ai, jis atsimtas. 20 kas už, prieš, susilaiko pritarta 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 23, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 25 grėslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta 25, už, prieš susilaiko pritarta. 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 28 Marinės kukas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 29 Greslė kas už, kas prieš, kas susilaiko, patikrinkime elektroniniu būdu. 29 pakeitimas. 7. Baigiame balsuoti. 15 už 10 prieš pritarta. 30 greslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 31 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 34 kas už. Patikrinkime elektroniniu būdu 33. Ik sluit de stemming. Baigiame balsuoti 13 už 12 prieš. Pirmininkas buvo teisus. 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko. EPP frakcija panašu, kad pavargo. Taigi patikrinkime elektroniniu būdu. 34 pakeitimas. EPP frakcijos nariai, gal kitą kartą kelkite aukščiau savo rankutės. Dabar balsuokime elektroniniu būdu dėl 34, baigiame balsuoti. 13 už, 12 prieš. 35. Greslė kas už, kas prieš kas susilaiko, pritarta. 36. Greslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 37. Greslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 38. Greslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta 39 greslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta 40. Ingeborg Greslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 41. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 42. Greslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 43. Greslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 45 greslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 46 greslė, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 47. Mano pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, Patikrink, patikrinkime pono Stavrakakis pakeitimą. Ik sluit de stemming. 15 voor. Baigiame balsuoti 15 už 10 prieš. Ponas Davrakakio pakeitimas patvirtintas. 49 kas už, prieš susilaiko. Atmesta 50 papadopalų kas už, kas prieš kas susilaiko, atmesta. 51, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 52, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 53, papadopalų, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad pritarta, bet patikrinkime elektroniniu būdu 53 papadopalų. Baigiame balsuoti. 25 už vienas prieš. Manu, matau, kad tikrai pavargote, bet pasistengkite šiek tiek aukščiau pakelti rankas. 54 kas už, prieš, kas susilaikė, atmesta. 55 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 56 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dėl ko čia mes dabar balsuojame. 57 papadopulų, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 58 greslė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 59 greslė, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. 60 greslė šitas atsimtas, 61 odikas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. Ar galime balsuoti dėl visų greslio pakeitimo nuo 62 iki 68, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Toliau pono Odi pakeitimai. Ne, kažkas nori pasitikrinti, ar ne? Taigi balsuokime elektroniniu būdu dėl pakeitimų nuo 62 iki 68. Baigiame balsuoti. 14 už 12 prieš bet džiugosi, kad pasitikriname. 69, 70, 71, kas už šios pakeitimus, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar galime balsuoti dėl e, viso pranešimo projekto elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti.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 pasi, e, viršėme nustatytą laiko grafiką 12 minučių. Dabar galime eiti prie penkto darbo atvarkės klausimo. Tai yra 2011 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas dėl Europos plėtros fondų. Tai pono Sondergaard. E, pranešimas ar pranešėjas turi ką pasakyti, neturim, tai balsuokime. kurgi tas balsavimo sąrašas. Ik stel voor dat we, we, had, we hebben de agenda aangenomen, mevrouw Grisle, in de juiste volgorde. Pane Grisle, mes sutarėme, kad darbo atvarkę nagrinėsime nustatytą tvarką, jūs neprieštaravote, taigi aš dabar ir siūlyčiau laikytis anksčiau nustatytos darbo tvarkos. Dabar pirmas paragrafas, antras pakeitimas, Sondergaard. Dėl įvykdymo patvirtinimo. Kas už antrą pakeitimą, kurį pateikė Sondergaard? Kas už prieš pritarta? Toliau. Trečias pakeitimas. Brandburn ir Epping pakeitimas atkrenta, toliau pirmas pakeitimas Makovė ir Greslė, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Toliau elektroninis balsavimas. Dėl sprendimo baigiame balsuoti. 23 už, 2 prieš pritarta. Dabar galime perėti prie skiriaus apie sąskaitų patvirtinimą. Neturime balsuoti dėl pakeitimų penkto ir šešto, nes jau e, patvirtiname įvykdymą, taigi dabar iš karto ketvirtas pakeitimas už prieš e, pritartą. Dabar elektroninis balsavimas dėl šios skyriaus, šios sprendimo skyriaus pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 24 už 2 prieš pritarta. Toliau rezoliucijos projektas. Deve pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Ole Šmit 19, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta 20 Ingeborg Kreslė, kas už. Kas už 20? Balsuojame dėl 20. Greslė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. DV3, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 21 greslė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. DV4, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. DV5, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 22. Dvi dalys. Zuzana Bruzos Bohata, pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet gal pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pirmoji dalis, 22 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 7 už, 19 prieš atmesta. Man atrodo, kad antroji dalis iš viso atkrenta. Ar taip? Ne, vis dėlto turime balsuoti ir dėl antrosios dalies. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 23 Olė Šmit, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 24 kas už, tai greslė pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 25 kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta 26. Už prieš susilaikė pritarta. Dvidešimt ketvirtas. Arba prašyta balsuoti dalimis atskirai dėl 24 paragrafo, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad pritarta. Pasitikrinkime dėl 24 punkto. Baigiame balsuoti. 17 už 10 prieš pritarta. Toliau 25 punktas, 20, e, pirmoji dalis, kas už prieš pritarta, antroji dalis, kas už prieš susilaikę pritarta. 27 greslė kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. 29 Solė Šmit kas už, prieš susilaikė pritarta. 30 Šmit su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaikė pritarta. 31 Solė Šmit kas už, Tiksliau buvo prašyta balsuoti dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 su žodiniu autoriaus pakeitimu. Ole Šmitkas už, prieš, susilaikė, pritarta. 33. Kas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Ar kas nors protestuoja? Gerai, 34. Ne, dėl 33 norite pasitikrinti. Gerai. Dvylika už, penkiolika prieš. Atmesta. Tai buvo 33 pakeitimas, toliau 34. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. 35. Olė Šmit, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 36. Olė Šmit, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 37. Olė Šmit, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. 38. Šmit, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Toliau baigėsi Ole Schmidt šau, 39 pakeitimas, kolegė Barsbohata, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. 40 Schmidt, kas už, kas prieš, kas susilaikę, pritarta. Devedu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 41. Šmit, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. 42 Šmit. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. 43 Makovei Greslė. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. 44 Toirer. Ar suklydau? 44. Michael Toirer su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaikę pritarta. 45. Šmit, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 46. Makovei Greslė. Kažkas nori patikrinti 45. Gerai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 už, 8 prieš. Pritarta. Makovei Greslė 47, kas už, prieš. Susilaikė. Pritarta. 47, kas už, prieš. Susilaikė. Pritarta. 96, kas už. Kas prieš, kas susilaikė. Pritarta. 48, Šmit, kas už, kas prieš. Kas susilaikė. Pritarta. Žodinis pakeitimas. Ar norite 48 patikrinti? Gerai. Panios Greslė pageidavimu balsuokime elektroniniu būdu dėl 48. Baigiame balsuoti. 10 už 16 prieš atmestą. Toliau žodinis pakeitimas D. Sandergaard. Ar turime balsuoti? Taip? Gerai, Dėl 50 punkto, kas už, prieš susilaikė pritarta. 49 pakeitimas Makovai Greslė, kas už, prieš susilaiko pritarta. 50 Greslė, kas už, prieš susilaiko pritarta. 51 Greslė, kas už, prieš susilaiko pritarta. 52 Zondergar, kas už, prieš susilaikė pritarta. 53 Schmidt, kas už, prieš susilaikę pritarta. Patikrinkime gerai. 53. Baigiame balsuoti. 4 už 23 prieš. Taigi atmestas. Toliau 54 pakeitimas. Be abejo, e, plenarinėje sesijoje tai tikrai sulauktų didžiulio atgarsio, bet mes sėdime dabar mažoje grupelėje, 54 pakeitimas. Kažkas nori pasisakyti. Panašu, kad ne. 54 kas už prieš, susilaiko, pritarta. 55 Šmitkas už, prieš, susilaiko, pritarta. 56 Šmitkas už, prieš, susilaikė, pritarta. 57 Šmitkas už, prieš, susilaiko, pritarta. 58 Makovai Greslekas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 59 Šmitkas už, prieš, susilaiko pritarta. Deve septynikas už, prieš, susilaiko pritarta. Deve aštuoni, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintas šmit, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. Aštuntas makovai greslė, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. Devintas šmit, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. Dešimtas šmit Šmit, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. 11 Šmit, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas Šmit, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 14 kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta 15 šmit kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta 16 makovai greslė kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta 17 makovai greslė kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta 18 makovai greslė kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Na o dabar galutinis baigiamasis balsavimas. Baigiame balsuoti. 24 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė. Taigi sveikiname pranešėją ir visus kitus, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Amens. Periname prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo Europos parlamentui. Kwijting parlement. Rapporteur is Eva Ortiz. Taigi, parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimas, Eva Ortiz yra pranešėja, ar norėtumėt pasisakyti? Ačiū pirmininkė, noriu tik paaiškinti, kad balsavimo sąraše yra klaida. 44 punktas, ponas Greslė žodinis pakeitimas yra prie jo minuso ženklas, bet turėtų būti pliuso ženklas. Tai tiesiog tokia klaida yra balsavimo sąraše, kurią norėjau pataisyti. Pirmininkas, tai buvo ketvirtame puslapyje. 44 pakeitimas, ties juo turi būti pliusas, o ne minusas. Gerai, pradėkime balsavimą. Pirmas pakeitimas pranešėjos ir pono Ivan. Pirmas ir trečias pakeitimai identiški kas už. Pirmas ir trečias. Kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. Tai reiškia, kad antras pakeitimas Epik Šarnitski Češkova ir Bradburn atkrenta. Tuomet reikia elektroniniu būdu balsuoti dėl pirmo pasiūlymo, dėl parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ik sluit de stemming. 25 voor, 1 tegen. Balsuoti baigiame, 25 už, 1 prieš. Ši dalis patvirtinta. Toliau. Rezoliucija. E, pirma pastraipa, penktas pakeitimas. Penktas pakeitimas. Ir Brandy ir De Jong. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime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 Dus we gaan naar uh, amendement, sorry voor het oponthoud. Uh, amendement 5, eh, checken we elektronisch. Uh, en... Taigi penktas pakeitimas, pasitikrinkime elektroniškai. Ir dėkuoju žaliųjų kolegai ir atsiprašau už tokį darbą procedūroje. Taigi, balsuoti baigėme 15 už 11 prieš patvirtintą, tai reiškia, kad šeštas pakeitimas atkrenta. Toliau ketvirtas mano paties pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septintas, Epin Černetski, Češkova Bradburn. Pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antra pastraipa, dešimtas pakeitimas, Ender pakeit, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas ir devintas identiški pakeitimai, galime balsuoti dėl jų abiejų. Ne, bet jie atkrito, kadangi dešimtas pakeitimas buvo priimtas, vienuoliktas krizdė viskas už. Kas prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime dėl krizdėvis 11 pakeitimo. Ja, het is verworpen, zie ik nu al. Staat... Matau aiškiai, kad atmesta. Baigėme balsuoti 9 už 17 prieš 13 Ailas Enderkas už. Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 12 atkrenta, 14 mano paties, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 15 Epin Černetski, Bradburn, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 mano paties kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 17. Herbrandi ir Dejon, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 18. Ehrenhauser, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta Neaiškus rezultatas pasitikrinkime elektroniškai. 18 Ehrenhauser. 18 Ehrenhauser pakeitimas. Balsuoti baigėme. 13 už 14 prieš atmesta. 19 mano paties kas už, kas prieš. Susilaiko. Man atrodo, priimta. Bet pasitikrinkime. Startstemming. Balsuoti baigiame. 15 už, 12 prieš. Taigi priimta. 20. Greslė. Jūs turite žodinį pakeitimą. Tai yra žodinis pakeitimas dėl žodinio pakeitimo. Taip, vietoj European Council reikėtų sakyti Member States. Toks pakeitimas pateiktas teisės skyriaus dėka. Pirmininkas, gerai, tuomet balsuosime dėl žodinio pakeitimo, dėl žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 21 mano paties, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 22 mano paties, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 23 Ehrenhauserio, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 24. Irenhauser, kas už, kas prieš, susilaiko, man atrodo, priimta. Niekas nepros, neprotestuoja. Gerai, tuomet priimta. 25. Irenhauser, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 26. kas už, Irenhauserio prieš susilaiko, man atrodo, priimta. 27. Irenhauser kas už? Norite pasitikrinti gerai, dėl 26 pasitikrinkime elektroniškai. Sluitstemming. 16 voor 11 tegen. Het was aanvaard. 16 už 11 prieš, taigi buvo priimta. Toliau vėl Ehrenhauser. 27 už prieš susilaiko. Atmesta 28 mano paties už prieš susilaiko. Atmesta. Ne, priimta, priimta, taip. 29 Aila Sender už prieš susilaiko. Priimta. 30 Kornelis Dejong Sureng Besundegard su ponios Greslė žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš susilaiko priimta. 31 mano paties kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 32 Aela Sender kas už, kas prieš, susilaiko. Man atrodo priimta, bet gal reikia pasitikrinti elektroniškai dėl 32 Aela Sender. Sluitstemming. 12 voor. Balsuoti baigiame 12 už, 15 prieš, taigi atmesta. 33. Ehrenhauser kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 34. Ehrenhauser kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 35. Ehrenhauser kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 36. Ehrenhauser kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 38 adresan. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 37. Mano paties kas už, kas prieš susilaiko priimta. 39. Adresan. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 40. Pranešėjos kas už, prieš susilaiko priimta. 41. Ajala Sender kas už, kas prieš, susilaiko, neaišku, pasitikrinkime dėl 41 elektroniškai. Šlatistemi. Balsuoti baigiame. 15 už 11 prieš, taigi priimta. Tai reiškia, kad Dabar turime balsuoti dėl 24 pastraipos, taip kaip ji buvo pakeista. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 42 mano paties kas už, prieš, susilaiko priimta. 43 Kornelis Dejon kas už, prieš, susilaiko priimta. 44 mano paties su ponios greslė žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 45. Dėl 29 pasirabės, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 46. Matijų ir Greslė. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 47. Sondegard kas už, kas prieš, susilaiko, man atrodo atmesta. 48. Mano paties kas už, kas prieš, susilaiko, atrodo priimta. Bet pasitikrinkime, nes norėčiau neutraliai reaguoti, kadangi tai mano paties pakeitimas. Baigiame balsuoti. 15 už 11 prieš. 49. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 50. Herbrandi ir Dejong. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 51. Bijau dėl jo balsuota. 50 pakeitimas jie apėmė, bet atkrito jisai taip. Tai tada 51 Sondegard kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta 52. Dejong ir Sondegard kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta 53. Kris Deivis kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta 54. Deivis kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 55. Epik Černetski Bradburn, kas už, kas prieš, susilaiko, neaišku. Pasitikrinkime dėl 55 pakeitimo. Balsuoti baigiame 15 už 10 prieš primtą. 56 Ehrenhauser, dvi dalis. EPV prašė dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 57 Ehrenhauser, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta Neaišku irgi. Prašysiu pasitikrinti dėl 57. Balsuoti baigiame. 14 už 11 prieš. Tai reiškia, kad 58 atkrenta, 59 Češkova kas už, prieš, susilaiko, atmestas 60 Češkova kas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar kompromisinis pakeitimas numeris vienas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 62, 61, 63, 64 atkrenta, taigi 65 Herbrandi ir Dejong. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 66 Matijų ir Greslė, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 67 Dejongs Vandegard, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 68 Greslė, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta neaišku. Dėl 68 prašau pasitikrinti elektroniškai. Greslė pakeitimas. Balsuoti baigiame. 15 už 11 prieš taigi primta. 69 greslė. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Neaišku, man nesimato. Prašau pasitikrinti ir dėl šio elektroniškai. Aš įsivaizduoju, kad dauguma gal bus tokia pati, bet balsuoti baigiame. 15 už, 11 prieš, kaip ir galvojau. 70 mano paties kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta. 71. Epin Černecki ir kitų, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 72 Makoveikas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 73 Atresen, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 74 Makoveikas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 75. Ehrenhauser kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 76. Sondegard ir Dejong kas už, kas prieš, susilaiko. Atrodo atmesta, bet geriau pasitikrinkime elektroniškai. 76. Sondegard Dejong. Balsuoti baigiame. Taip, 20 už 6 prieš priimta. 80 Ivan. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 79 Epink Černecki ir kiti kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta siuntė gar 77 kas už, Kas prieš susilaiko atmesta. 78 mano paties. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta. 81 Deivis. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta. 82 mano paties. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta. 83 epik ir kitų, kas aš kas prieš, susilaiko. Labai sunku buvo matyti rezultatą, prašyčiau pasitikrinti elektroniškai ir prašyčiau aiškiau kelti rankas. 83 dabar. 23 už, 4 prieš. 84. Andresankas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 85. Češkavo kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 86. Češkova kas už, prieš, susilaiko atmesta. 89. Epink ir kitų, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 88 Vandalan. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 87 Adriasin. Su ponios greslė žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 90 Vandalan. Kas, ar, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 91 Makoveikas už, kas prieš, susilaiko priimta. 92 nuo ko veikas už, kas prieš, susilaiko priimta. 93 Dėjong Sondegard kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 94 Zelangit kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 95 Vandalan kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 96 Epinkas už, prieš, susilaiko, atmesta. 97 makoveikas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 98 epinkas už, prieš, susilaiko, atmesta. 99 taskas už. Dėl 98 epink ir kitų pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. 3 už 23 prieš. Pane Černecki, geras buvo bandymas. 99 mano paties kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Šimtasis. Greslė, kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Šimtas pirmas adresin, kas už, prieš. Susilaiko, atmesta. Šimtas antras adresin, kas už, Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 103. Češkova. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 104 mano. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 105 Vandaun. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 106. Rebrandi Dejong. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 107 Matijo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 108 Eirenhauser, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar galutinis balsavimas elektroniškai. Šlačstami. 24 voor 3. Balsuoti baigėme 24 už 3. Prieš susilaikiusių nebuvo. Sveikiname pranešėją. Meneer Herbrandy. Ja, dank u voor. Pons Herbrandi. Aangenomen. Ačiū pirmininkė. Mes patvirtinome penktą pakeitimą tai norėtumėm, kad būtų e, specialios diskusijos balandžio mėnesį plenarnėje sesijoje dėl, dėl Europos parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimo. Mes rezoliucijoje to prašėme ir žinome, kad pirmininkų sueiga praeitą mėnesį nusprendė nerenkti tų diskusijų. Tokiu būdu užkirzdama kelią tam, kad balandžio mėnesį plenarnėje sesijoje būtų vėl diskusijos. Taigi mes neturėsime tokių diskusijų. Aš kreipiuosi į komiteto pirmininką ir norėčiau paprašyti, kad jis nusiųstų raštą pirmininkų suigai ir dar kartą pabrėžtų, ko mes prašome ir koks yra balsavimo šiame komitete rezultatas. Ačiū. Tai yra aiškus prašymas. Jens Gair. Wir brauchen den nicht. Weil, äh, Ačiū. Mes kalbėjome apie plenarinės sesijos e, darbo tvarkės projektą ir ten buvo numatytos diskusijos kartu su pranešėja Otis. Mes numatėme atskirą balsavimą dėl šio klausimo, bet turės dar vykti ir bendros diskusijos. Send, uh, über, über, uh, you, yeah. Van het secretariaat krijg ik. Uh... Sekretariatas man praneša, kad taip kaip ponas Gair pasakė, taip ir bus. Ar Pone Gerbrandi, ar jūs turite kitokios informacijos? Būtent esmė ir yra ta, kad mes žinome, kad bus bendros diskusijos, tačiau penktuoju pakeitimu, kurį patvirtiname, mes reikalavome, kad būtų atskiros diskusijos. Ir uh, Martinas Šulcas, kaip pirmininkas, turi pirmininkauti toms atskiroms diskusijoms. Tai yra šio pakeitimo esmė. Mes galvojame, kad parlamento pirmininkas turi. Uh, E, imtis atsakomybės už šių rūmų, už parlamento biudžetą. Ir tai turi būti diskusijos parlamente. Mes nenorime bendrų diskusijų, mes norime atskirų diskusijų, konkrečiai atskirai dėl šio klausimo. Ir kiek man yra žinoma, toks klausimas nėra išskirtas darbo tvarkėje. E, Pone Jela Sender, jūs irgi norėtumėte kažką pasakyti? Jeigu mes padarėme tokią išvadą, tai aš norėčiau gauti aiškę informaciją, kol kas yra prieštaringa. Kaip tada bus dėl kitų institucijų, pažiūrėjau, dėl komisijos ir taip toliau, mes sakėme, kad norime Baroso, o ne Šemetos, dėl tarybos tas pats kad nebūtų kažkas tik tai, kas pavaduotų vyriausią atsakingą pareigūną ir man atrodo taip ir turime dirbti e, ir šiuo klausimu. Gal neturėtume būti šventesni nei popiežius, ypač kai dabar jau turime naują popiežių. Na, ap, apart pono Gerbrandi, atrodo lik ir viskas aišku, bet aš dabar štai gavau naujausią informaciją, darbuotojai pateikė, kad atrodo, kad viskas yra pakeista ir dabar jau pagal tai, kaip matome iš darbo tvarkės projekto pačio naujausio, bus atskiras punktas. Atskiras punktas dėl parlamento. Taigi atsiprašau, kad čia taip viskas susipainioja. Ponas Odį. Priešingai nei ką sakė kolegos, man atrodo, kad, na, jeigu parlamento pirmininkas turi dalyvauti diskusijose, tai gal nebūtinai, kad jis pirmininkautų. Ondervoorzitters. Na, turime ir pirmininkų pavaduotojų tam tokiai užduočiai. Ponas Herbrandy iškėlė klausimą mums. Man atrodo, jis dabar gavo pakankamos informacijos ir paaiškinimų. Viska, visa tai jam yra priimtina. Atrodo, galime laikyti, kad tas klausimas yra išspręstas. Tai gal pereikime prie paskutinio um, darbo tvarkės punkto šiai dienai, paskutinio balsavimo. Septintas punktas. Tai yra pono Kalfin parengtas dokumentas. Nematau pono Kalfin. Aš tai. Jeigu pageidaujate kažką pasakyti, prašom. Just, uh, uh just very briefly, Mr. Chair. Labai trumpai, pirmininkė. Tiesą sakant, čia balsavimui dėl dviejų dalykų EVT ir dėl procedūrų. Tai e, nėra balsavimas dėl biudžeto vykdymo tvirtinimo, tai yra peržiūra EVT e darbo, komitetas, atsakingas komitetas yra AFETAS, mes teikiam e, nuomonę. Ir e, diskusijos buvo susijusios su abiem e, dokumentais ir dėl biudžeto vykdo e, tvirtinimo. Biudžeto komitete buvo kalbama apie tai, kas vyksta ateityje. Paminėčiau tik tai vieną dalyką, pritarčiau 1, 3, 4, 5 pakeitimams. Ir Kaip suprantu, nebus didelės e, bėdos, nebus didelių sunkumų padaryti nedėliem pakeitimam, žodiniam pakeitimam tekste. Dėkui. Ačiū panui Kalfinui. Taip, iš tiesų, čia kalba neina apie biudžeto vykdymo tvirtimą, čia kalbame apie jūsų pranešimo pakeitimus. Ar dar yra norinčių pasakyti, tuomet bals, balsuokime dėl pirmo pakeitimo patikto panos grėslė. Kas už? Jūsų pačios pakeitimas, ponia grėslė, tai turbūt pati užbalsuosite, kas prieš, susilaikė priimta. Antras ponios grėslė pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta atrodo primta, bet vis dėlto pastikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Tai priimta trečias panios greslė pakeitimas. Kas už, prieš Taip, žinoma, su pakeitimo žodžiu. Teisingai pažymėta. Trečias pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ponios Greslė, kas už prieš, sveikia priimta. Ketvirtas pakeitimas, ponios Greslė, su pranešėjo žodiniu pakeitimu, kas už prieš, sveikia priimta. Penktas pakeitimas, ponios Greslė, pranešėjo pakeitimo žodžiu, kas už prieš, sveikia priimta. Tad e, tai buvo visi pakeitimai. Dabar galutinės balsavimas dėl pranešimo elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Vieningai už sveikinimai pranešėjai ponui Kalfinai. Na, turbūt šiandien tuo ir baigsime darbą kolegos. Jūs turėsite papildomą laisvalaikio valandą, rytoj rinksimės 9 ryto. Išimsiai.